Noriu pasveikinti išrinktus kolegas. Yra dabar tik vienas balsavimas. Tai yra balsavimas dėl komitetų narių skaičiaus. Pirmininkų suiga pateikė pasiūlymą dėl sprendimo, kas jam pritarė, pakelkite rankas. Kas, kas prieš? Kas susilaiko? Manau, kad vienbalsiai e, šis pasiūlymas priimtas. Ačiū. Posėdis e, nutraukiamas iki 15 valandos.